šio protokolo pabaigoje bus skelbtas kandidatų sąrašas ir jeigu niekas neprieštaraus jam, tuomet mes laikysime jį esant patvirtintų. Ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra komisijos